Dear colleagues, can we start? Kolegos, pradėkime. Sveiki. Balsuosime, parenkite balsavimo korteles. Balsuosime dėl pranešimo projekto, dėl ES teisės stebėsenos 2016 metais. Pirmasis kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. FMB kas už prieš susilaiko patvirtinta. Trečias pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau antras kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas, devintas už, prieš, susilaiko patvirtintas, trečias kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas, dvyliktas už, prieš, susilaiko patvirtintas, keturioliktas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 15 už, prieš susilaiko patvirtintas, 16 už, prieš susilaiko patvirtintas, 17 už, prieš susilaiko patvirtintas, 18 už, prieš susilaiko patvirtintas, 19 už, prieš susilaiko patvirtintas, 20 už, prieš susilaiko patvirtintas, 22 už, prieš susilaiko patvirtintas, 21 ir 23 už, prieš susilaiko patvirtintas, 24 už, prieš susilaiko patvirtintas, FEMC iki FEMU už, prieš susilaiko patvirtintas, prieš susilaiko. E, norėčiau patikrinti. Patvirtinti. Ar jūs už ar prieš? Jeigu norite, galime pakartoti balsavimą. Bet ir taip aišku, aiškus rezultatas patvirtinta. Toliau NV1 už prieš susilaiko patvirtintas. 25 už prieš susilaiko atmestas. NV11 už prieš susilaiko patvirtintas. Pirmas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Peti 2 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Penki, peti 5 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Afko 7 už prieš susilaiko atmestas. N20 už prieš susilaiko patvirtintas. Penktas kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas susilaiko patvirtintas, AFKO 6 už, prieš susilaiko patvirtintas, AFKO 6 tikriname. EPP dviem per daug. patvirtintas. Kas toliau? 39 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 40 už, prieš, susilaiko atmestas, FM4 už, prieš, susilaiko patvirtintas, NV8 už prieš susilaiko. Sakyčiau, kad patvirtintas, bet reikėtų patikrinti. Patvirtintas. 41 už prieš susilaiko patvirtintas. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 43 už, prieš susilaiko patvirtintas. 44 už, prieš susilaiko patvirtintas, 45 už, prieš susilaiko patvirtintas, 8 už, prieš susilaiko patvirtintas, 46 už, prieš susilaiko patvirtintas, 50 už, prieš susilaiko patvirtintas, 47 už, ne, jis atkrenta, 48 už, prieš susilaiko atmestas, Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaiko. Patvirtintas. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaiko. Patvirtintas. NV6 už, prieš, susilaiko. Patvirtintas. 57 už, prieš, susilaiko. Atmestas. 58 už, prieš, susilaiko patvirtintas, peti 7 už, atkrenta, taip, atkrenta, peti 6 už, prieš, susilaiko patvirtintas, peti 8 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 59 už, prieš, susilaiko patvirtintas, susilaiko patvirtintas, 60 už, prieš, susilaiko patvirtintas, NV18 už, prieš, susilaiko, reikėtų patikrinti NV18. Atmestas. 61 už prieš susilaiko. Reikia vėlgi patikrinti. 61. Aiškiai patvirtintas, atsiprašau. 12 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 13 kompromisas vardinių balsavimo. Prašom balsuoti. Atmestas. 14 kompromisas. Atsiprašau. 65 už. Prieš sus, susilaiko. Dar kartą 65 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 14 kompromisas už, ne, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Patvirtintas. Toliau 71 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 15 kompromisas už. Prieš. Tikras kompromisas reikia patikrinti. balsavimą. Patvirtintas. 16 kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtintas. 78 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 79 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 80 už, prieš susilaiko patvirtintas, 18 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 82 už, prieš susilaiko. Patikrinkime 82. Patvirtintas. 19 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 86 už, prieš susilaiko patvirtintas, 88 už, prieš susilaiko, reikia patikrinti 88 pakeitimas. Atmestas. Aštuoniasdešimt septintas už. Prieš susilaiko. Atmestas. 89 už. Prieš susilaiko patvirtintas. AFKO 8 už prieš, susilaiko, atsiprašau, reikėtų patikrinti AFKO 8. Patvirtintas. AFKO 12 už, prieš susilaiko. Patvirtintas AFKO 13 už, prieš susilaiko. Patvirtintas 20, NV20 už, prieš, susilaiko patvirtintas, AFKO 20 už, prieš, susilaiko patvirtintas, AFKO 22 už, prieš, susilaiko patvirtintas, FEM 6 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 90 už, prieš, susilaiko patvirtintas atmestas, 91 už, prieš susilaiko patvirtintas, 92 už, prieš susilaiko patvirtintas, 93 už, prieš susilaiko patvirtintas, NV 5 iki 16 už, prieš susilaiko patvirtintas, FEM nuo 1 iki 18 už, prieš prieš susilaiko patvirtinti. FEM 10 už prieš susilaiko patvirtintas. Peti 18 už prieš susilaiko patvirtintas. 19 už prieš susilaiko patvirtintas. 21 už prieš susilaiko atmestas. AFKO 14 už prieš susilaiko, reikia patikrinti AFKO 14. Atmestas. FEM 15 už, prieš susilaiko patvirtintas. Pranešimo projektas su pakeitimais, vardiniu balsavimu prašom balsuoti. per daug EPP balsų. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Sveikiname poną Radev. Atsiprašau, pono Krisokonos. Toliau direktyvos nario redakcija žmonėms, žmonių vartojimų skirta vandens kokybė, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname ponę Geringer. Tiek balsavimo šiandien. Okay. Where's that? That's it, yeah? Okay. So now. Toliau pirmas punktas - darbo atvarkės tvirtinimas. Noriu informuoti, kad trečias, ketvirtas, dvyliktas ir penkioliktas klausimai atidėti. Vienuoliktas klausimas bus svarstamas po dvyliktojo 13 klausimas bus svarstamas po 6, o 19 po 13. Ar kas nors prieštarauja? Ne. Darbo tvarkė patvirtinta. Prašau žmonių salėje elgtis tyliai. Labai ačiū. So, uh, dear colleagues, we will continue by item. Kągi, mėly kolegos, dabar eisime prie 13 darbo tvarkės punkto. Pateiksime informaciją apie dėrybas dėl uh, UNCITRAL e, susitarimų įgyvendinimo ir atitinkamų priemonių. Na ir šiandieną atvyko komisijos atstovas, kuris informuos apie naujausią padėtį. Žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad ėmėtės tokios iniciatyvos organizuoti šį informacinį susitikimą dėl vykstančių dėrybų. Aš esu ponas Nosler, dirbu Teisingumo direktorate Europos komisijoje ir dalyvauju tose dėrybose, atstovauju jose Europos Sąjungą. Na ir norėčiau pradėti nuo trumpos um, pamatinės informacijos susijusios su šiomis dėrybomis. 15 metų 48 sesijoje Jungtinių mm, tautų komisija dėl tarptautinės prekybos teisės UNCITRAL e, susitarė, kad antroji darbo grupė, kuri dirba su ginčių sprendimu, turėtų pradėti savo darbą ir analizuoti susitarimų klausimus, siekiant nustatyti aktualius aspektus, ieškoti galimų sprendimų ir taip pat aptarti galimą konvencijos rengimą, tam tikras pavyzdinės teisės nuostatas ar tam tikrą gairių dokumentą. Kalbant apie dabartinį UNCITRAL darbą, jie e, remiasi 2002 metų um, nuostatomis dėl ginčių sprendimo ir taip pat yra mm, skatinamas e, toks e, susitarimų sprendimo būdas, e, kuris yra vykdomas dalyvaujant tarpininkams. Ir kalbant apie požiūrį, kurio vadovaujamasi UNCITRAL. E, Turiu pasakyti, kad Europos komisija dėrėjusi dėl e, to ES vardu, jiems buvo suteiktas tarybos įgaliojimas ir kol kas vyko šeši dėrybų raundai. Kalbant apie šį projektą, paskutinė sesija vyko 18 metų vasarį ir buvo primtas bendras sustarimas dėl teksto skirto būsimiems E, instrumentams ir tai būtų toks mm, atitinkamas dokumentas. E, turiu pasakyti, kad jame neblogai atspindėti ES interesai. Kalbant apie mm, tarptautinį lygmenį, e, tos priemonės, tie instrumentai bus pristatyti jungtinių tautų tarptautinės teisės komisijos valdyboje, jos patvirtinimui. Ir Naujausia sesija yra numatyta kitą mėnesį. O jau tada, jeigu toms priemonėms bus pritarta, jos bus tvirtinamos Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje šių metų antroje pusėje. Dabar dėl tų būsimų priemonių bendros struktūros ir dėl um, um, uh, taikymo srities bus ten aptariamas ginčių sprendimo um, elementas ir taip pat bus taikomos tos priemonės tarptautiniams e, komerciniams ginčių sprendimams, tačiau ne civiliniams, tik komerciniams, kurie bus sprendžiami tarpininkavimo būdu ir jų taikymo srity nepateks uh, vartotojų, paveldėjimo, šeimos teisės aspektai. Kalbant apie tarpininkavimą šiuose priemonėse, tai yra procesas, kai šalis bando išspręsti ginčą draugišku būdu, padedant trečiai šaliai, asmeniui ar asmenims, tiems tarpininkams. Tačiau tas tarpininkas neturi teisės primesti kažkokio tai sprendimo ginčio šalims ir tai yra vienas iš pagrindinių e, skirtumų, kalbant apie tarpininkavimą ir tam tikras teisminės procedūras. Tos priemonės nebus taikomos e, e, teisminėms ginčiams. Mm, ar tiems mm, ginčiams, kurie buvo sprendžiami prieš teismą ir taip pat nebus mm, taikom ir kai kuriais kitais atvejais. Na ir tokios išimtis yra numatytos todėl, kad tokio pobūdžio sustarimai patenka į kitų tarptautinių priemonių, tarptautinių instrumentų taikymo sritį, pavyzdžiui, 2005 metų teismo pasirinkimo konvencija ar būsimus um, Hagos uh, konvencijos susitarimus Ir dėl to beje ir mūsų komitete vyko klausimas, jei neklistų prieš porą savaičių jis buvo organizuotas. Ir kalbant apie savanoriškus susitarimus, jie patenka į, į kitų tarpinių priemonių uh, taikymo sritį, pavyzdžiui, 58 metų konvencija Na ir kalbant apie įgyvendinimo sistemą, tai yra ir tam tikra kontrolės sistema, kurią atliekant kompetitingos institucijos toje šalyje, kurioje siekiama įgyvendinimo. Ir ta kompetitinga institucija vadovausis e, darbo tvarkos taisyklėmis, Ir dauguma atveju tai bus tam tikra teisminė institucija, nors kai kuriuose valstybėse narėse yra galimybė paskirti, vadovantis tvarkos taisyklėmis kitokią mm, instituciją ar įstaigą, pavyzdžiui, notarą. Na ir bus vadovaujamasi konkrečiamis priemonėmis, kurios yra išvardintos mm, tame dokumente. Ir yra dvi pagrindinės grupės Tai yra ta, tos priemonės, kurios bus susijusios su ta šalimi, kuri atsisako įgyvendinti. Ir Ir tiesiog būtų atsižvelgiama į tai, ar mm, ginčio sprendimas yra galutinis, ar ne, ar jis yra įgyvendinamas. Ir jeigu paaiškėtų, kad tarpininkas pažeidė kažkokius tai standartus, tada būtų galima atsisakyti vykdyti nurodytas sąlygas, arba jeigu paaiškėtų, kad nebuvo atskleistos, neskleista visa informacija, ar jeigu kiltų kažkokių abejonių dėl nešališkumo. Taip pat yra ir kitas sąlygų, mm, kita sąlygų grupė, eksoficijo sąlygos. Jeigu paaiškėtų, kad pavyzdžiui negalima įspręsti e, kylusio ginčio vadovaujantis valstybės narės įstatymais. Na ir yra galimybė vienai e, šaliai pasirinkti, kad konvencija būtų šal, e, taikoma um, iki atitinkamo ligmens. Na ir konvencijos projektas taip pat apims ir regioninės uh, mm, ekonominės nuostatas, kurios leis organizacijoms tokiams kaip Europos Sąjunga mm, remtis būsimą konvenciją, vadovaujantį savo o, kompetencijos ribomis. Konvencijos projektas taip pat apima ir vadinamą specialiai ekonominių regioninių organizacijų um, netaikymo nuostatą, jeigu paaiškėtų, kad ES e, nuostatos yra prieštaraujančios ten esančiams. Na ir jeigu mm, viskas vyks kaip suplanuota, greičiausiai 19 metų pirmąjį pusmetį bus galima pasirašyti šią konvenciją ir šeši mėnesiai po mm, trečiosios ratifikavimo priemonės parengimo turėtų konvencija įsigalioti. Kaip jau minėjau, vienas iš konvencijos elementų bus um, tas um, pavyzdinis um, teisės aktas, kuris bus įtrauktas į atskirą skyrių ir tame skyriuje taip pat bus um, nuostatos panašios į tas, kurias aš ką tik apibūdinau, kai kalbėjau apie konvenciją. Tad tiek būtų informacijos. Ačiū labai. Ačiū, ačiū už Jūsų pristatymą. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų nariams. Ar turite kažką pridurti, pakomentuoti ar paklausti? Panašu, kad ne. Panašu, kad pristatymas tikrai buvo išsamus. Siūlyčiau baigti šio klausimo aptarimą. Ačiū komisijos atstovui. O dabar siūlyčiau pereiti prie 19 klausimo. not take anything? No, it's in camera. Okay. We have a problem that we don't... Turime nedidelę problemėlę. Panašu, kad nėra mm, pranešėjo um, kurio nuomonę turėjome aptarti ties 19 darbo tvarkės punktu, nes jis atvyks tik 11 val. Tad tokia priverstinė kavos pertraukėlė turbūt. Dabar prasidės, kviečiu susitikti po 20 minučių 11 val. Thank you.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

Dear colleagues, can we begin? Gerbiami kolegos, pradėkime. Tiksliau, tęskime darbą. Dabar 19 darbo tvarkės punktas, pasikeisime nuomonėmis dėl skaidrių ir nuspėjimų darbo sąlygų ES. Suteiksiu žodį pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, per pastarusius 25 metus Lankstumas e, susijęs su naujomis užimtumo formomis e, labiausiai skatina darbo rinkos augimą. Po 2015 metų sukurta daugiau nei 5 milijonai darbo vietų ir e, daugiau nei 20 procentų naujos užimtumo formos. Naujų užimtumo formų prisitaikomumas prie ekonominių sąlygų pokyčių taip pat yra geras veiksnys ir vis dėlto kartu, e, žinoma, e, buvo ir nestabilumo, nenuspėjamumo veiksnių kai kuriuose darbo santykiuose, ypač darbuotojams, e, kurių darbo sąlygos nėra saugios, nėra stabilios. Nestandartinėmis darbo sąlygomis dirbantis darbuotojai dažnai susiduria su nestabilumu, nesaugomos jų teisės. Daugiau nei 6 milijonai darbuotojų e, dirba pagal e, pareikalavim pagal poreikį, pagal terminuotasias darbo sutartas, nežino, kiek ilgai galės dirbti. Daugiau nei milijono darbuotojų e, darbo sutartise yra įtraukta išimtinumo nuostata, pagal kurią jie negali dirbti kitiems darbdaviams. Be to, ne savo norų 2016 metais ne visą darbo dieną dirbo 28 procentai e, darbuotojų. Dėl tokių darbų sąlygų nėra užtikrintumo, nėra paisoma darbuotojų teisių. Valstybėse narėse rengiamos naujos normos, socialiniai partneriai nacionalinių lygmenių rengia įvairias e, kolektyvinės sutartis, todėl ES atsiranda vis įvairesnių e, darbo sąlygų sistemų. E, dėl to mažėja socialiniai standartai ir tai turi kenksmingų pasiekmių ne tik darbuotojams, bet ir darbdaviams kuriems daromas netvarus konkurencinis spaudimas, Mm, atsiranda didelė našta dėl socialinių, socialinių draudimo įmokų, mokesinių dalykų. Svarbu užtikrinti naujomis priemonėmis, kad e, visi darbuotojai būtų apsaugoti, kad būtų užtikrintas didesnis saugumas ir darbuotojams, ir darbdaviams, kad būtų visoje sąjungoje kūriamos saugesnės, geresnės darbo sąlygos. Tam, kad spręstume tas problemas, tam, kad užtikrintume bazinį visuotinės apsaugos lygį e, visur pagal visas sutartis, komisija siūlo direktyvą dėl e, skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje. Tai yra vienas iš pagrindinių komisijos e, tikslų, norima vadovautis pirmiausia Europos socialinių teisių ramščių. Siūlomoje direktyvoje turėtų būti sukurta teisinė sistema, kad ateityje atsirastų teigiamų pokyčių susijusių su naujomis užimtumo formomis. Šios e, siūlomos direktyvos tikslas skatinti e, saugesnį, labiau nuspėjamą užimtumą, užtikrinant e, prisitaikymą prie darbo rinkos pokyčių ir darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimą. Konkretus tikslai, kuriuos įgyvendinant bus įgyvendinamas pagrindinis tikslas, pirmiausia, padėti darbuotojams geriau gauti informaciją apie darbo sąlygas, apsaugoti visus darbuotojus, ypač tuos, kurie dirba naujomis sąlygomis, užima darbo vietas, kurios yra naujų formų ir Dar vienas tikslas e, - griežčiau užtikrinti, kad būtų taikomi teisės aktai. Siekiama ieškoti naujų kompromisinių sprendimų, naujoviškų sprendimų, kad e, šioje labai svarbioje srityje būtų daroma pažanga. Ačiū. Ačiū. Ponas Sami. Manau, kad iš tikrųjų kalbate apie labai svarbų e, dalyką. Tai e, direktyva, kurią turime nagrinėti labai įsamei. Neretai ES ir valstybėse narėse daug dėmesio skiriama ekonomikos augimui, naujų darbo vietų kūrimui ir žinoma, tai labai teigiami dalykai, kuriems reikia skirti dėmesio, tačiau nepakankamai dėmesio skiriama poveikiui darbuotojams ir jų teisėms. Kai kuriuose šalise, taip pat ir mano šalyje, kalbama apie ekonominio pertekliaus savoką, bet mes retai galvojame, kokį poveikį tai daro darbuotojams ir jų gyvenimo kokybei. Šioje srityje reikia daug aiškumo. Daug aiškumo dėl darbo sąlygų, dėl um, darbuotojų teisų, kai um, nustatome tam tikras normas, turime susimastyti, ar iš tikrųjų viskas aišku darbuotojams, ar um, tiesiog kas nors um, renkasi tam tikrą darbą tik todėl, kad neturi jokio pasirinkimo. Ar mes turėtume atkreipti dėmesį tik tai tuos atvejus, kai kyla koks nors konfliktas tarp įvairių darboviečių, kuriuose gali dirbti žmogus vienu metu. Kartais tai net nėra jų savanoriškas pasirinkimas, tenka dirbti tris darbus tiesiog norint išgyventi. Tad turėtume galvoti apie tokius atvejus, reikia galvoti apie pusiausvirą, siekti suderinti įvairiausius veiksnius, užtikrinti, kad darbo rinka būtų aktyvi, kad joje nebūtų sąstingio ir ta pusiausvėra yra labai trapi. Turėtume daug kalbėti ne tik apie tai, kad reikia matuoti ekonomikos augimą pagal kuriamų darbo vietų skaičių, pagal kažkokius kitus lygius, kurie taip pat e, be abejo yra svarbus, bet e, turime matuoti ir gyvenimo kokybės lygį, juk e, ilgainiui darbo sąlygos, jų skaidrumas ir nuspėjamumas lemia ir gyvenimo kokybę. Ačiū. įdomu, kiek ši diskusija susijusi su šio komiteto kompetencijos rytimi. Man tai kelia abejonių, nežinau, ar yra dar narių, kurie norėtų pasisakyti, jeigu ne, ar komisija norėtų pakomentuoti. Prašom komisiją. Ačiū labai. Manau, kad pranešėjas puikiai pristatė komisijos pasiūlymą. Jums leidus tik norėčiau priminti, kad Šiuo pasiūlymu taip pat e, norima atsiliepti į neseniai pateiktus Europos parlamento prašymus, tai 2017 m. rezoliucijos, pirmiausia dėl Europos socialinių teisų ramščių, e, ponios Rodrygės pranešimas ir e, dėl neužtikrintų darbo sąlygų dar vienas pranešimas buvo. Abiejose kalbama apie tai, kad reikia gerinti darbo sąlygas ES lygmenių užtikrinti, kad jos būtų skaidresnės. E, e, dėl pono Semil pasisakymo e, galėčiau pridurti, kad šiuo pasiūlymu siekiama ne tik užtikrinti didesnį darbo sąlygų skaidrumą, bet ir jų kokybę. Būtent todėl šiame pasiūlyme yra numatytos minimalios būtiniausios darbuotojų teisės. Ačiū. Dėkuoju. Ar pranešėjas norėtų ką nors pridurti? Ne? Kągi, galime baigti šią diskusiją. Ir dabar septintąjį punktą turėtume aptarti uždarame posėdėje. Prašau visų, kas neturi teisės dalyvauti uždarame posėdėje, palikti salę